Good morning, dear colleagues. We can start with our point 8 of. Labas rytas, mėly kolegos, galime pradėti nuo aštunto darbo tvarkės punktų. Kalbėsime apie deleguotus aktus ir gyvenančias priemonės. Šiandien vėl sutelksime dėmesį į esmą patarimus EFT um, paso dėl uh, alternatyvių fondų, alternatyvių investavimo fondų. Čia reikia prisiminti praeitų metų peržiūrą, kur mes esmos e, patarimus aptarėme dėl 2015 metų Liepos AFD. E pat, e, dokumento, esame patarimai tuo metu buvo m, mm, apribotas tik tai JAV, Šveicarija, Singapūras, kitos rečios e, valstybės buvo tik tai apimtos e, paso kontekste. Tai reiškia, kad e, realiai direktyvos, kas numatyta, nu, buvo nuspręsta, kad esma turi pateikti naujus e, patarimus dėl pirmo dėl kito, mm, kitų valstybių ir dėl trečiųjų valstybių, kurios pirmą kartą buvo aptartos. Taigi, dėl 12 valstybių jurisdikcijos Esmos yra pateikti nauji įvertinimai ir komisijos e, įvertinimas to klausimu pagal 67 e, straipsnį AFD Komisija turi patvirtinti deleguotus aktus gavusi teigiamą pritarimą iš esmos ir aš norėčiau pasveikinti FIZMOS generalinio direktorato skiriaus vadovą. E, vadovą aš suteiksiu žodį vadovui Stevenui, kad jis pristatytų šį klausimą. Ačiū, Robertai, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Mm, džiaugiuosi, kad mane pakvietė mm, pirmininkas ir eko nariai, kad galėsiu pristatyti esmos darbą dėl AFD paso. Aš aptarsiu, ar reikia išplėsti AFMD pasą į nes ES valstybės. Ir prieš leisdamasis į detalų mūsų patarimo aptarimą, aš norėčiau visų pirma pristatyti kontekstą, kuriame mes dirbame. Uh, Kai buvo sudarytas politinis sutarimas 2010 spalį dėl AIF AIFMD, mes nusprendėme, kad reikia pasą išplėsti į netrišias valstybės, ne ES trečiosios valstybės ir pradėti tą darbą kaip galima greičiau. Ir labai svarbu prisiminti, kad mes nusprendėme įvertinti ne ES valstybės individualiai, imti ne visų blokų jas, o kiekvieną atskirai. Mes galvojame, tik tokiu būdu buvo galima tinkamai įvertinti įvairius kriterijus, kurie yra išdėstyti AIFMD mes nusprendėme, kad svarbu yra atskirti uh, to, tokius veiksnius, kaip pavyzdžiui paso sumos, uh, prieiga prie tų nes valstybių um, rinkų um, es veikėjams uh, ir kitus elementus. Ir mes nusprendėme, kad reikia atskirai kiekvieną valstybę vertinti pagal tos kriterijus. Tuomet mes parengėme išsame metodiką, atsižvelgiant į, į, į FMD kriterijus, tai yra investuotojų apsaugą, rinkos sutrikdymus, trečią konkurencijos lygį, ketvirtą gal, sisteminės rizikos stebėseną. Pati direktyva nustato, kad kai esame galvoja, jog nėra rimtų kliūčių, dėl tų keturių elementų, tuomet esma turi pateikti teigiamą išvadą. Labai svarbu pasakyti, kad esma įvertino tas jurisdikcijas tik tai iš reguliavimo ir priežiūros požiūrio taško. Mes savo patarimuose pasakėme, kad kiti klausimai, pavyzdžiui, fiskaliniai klausimai ar um, taisyklės dėl kovos su pinigų plovimu ne, nebuvo įvertinti um, iš mūsų pusės, galbūt tai ir būtų aktualu vertinant tų valstybių situaciją dėl AFMD paso, bet mes nusprendėme, kad mes nesame tinkama institucija tai padaryti. Taigi, uh, praeitų metų Liepą mes nusprendėme, kad šešias valstybės, uh, Džesi, Singapūras, Šveicarija, JAF, uh, šešios valstybės yra tinkamos. Labai prašau tylos salės gale. No perfect... Reikia pasakyti, kad nėra tobulo būdo išrinkti nes valstybė, bet mes pasirėmėme kai kuriais faktoriais, pavyzdžiui, kiek veiklos yra vykdoma m, mm, tų valstybių subjektų pagal, nacional, pagal nacionalinius režimus. Mes taip pat įvertume, ar yra atitinkamos institucijos tose valstybėse, kiek yra pastangų dedama dalyvauti įvertinimo procese. Pirmi, patai, pirmas išvados buvo teigiamos dėl paspo, paso išplėtimo um, Džersiui. Dėl Singapūro iškėlėme tam tikrų klausimų dėl e, nacionalinių reguliavimo institucijų um, galių. Dėl trijų diris, kitų jurisdikcijų mes neprieimėme išvados. Taip pat mes pabrėžėme, kad ES institucijos gali svarstyti, reikėtų atidėti atitinkamų reguliavimo procedūrų taikymą, kol esma neprieėmė teigiamos išvados dėl didelio skaičiaus nes valstybių, nes reikia įvertinti tokius veiksnius kaip sprei, sprei sprendimas išplėsti paso taikymą turėtų poveikį visoms ES valstybėms. Toliau 15 e, metų gruodį gavome raštą iš komisijos, kad reikia dar dvi sritis išanalizuoti. Tai yra, kiek nes jurisdikcijose galima efektyviai įgyvendinti e, taisyklės ir kiek lėšos atkeliauja iš e, IFMD paso valstybių, jeigu būtų išplėstas pasas, tai, tai- paso taikymas į ne ES jurisdikcijas, kiek tai turėtų poveikio lėšų srautams. Taip pat esame pateikę mm, išvadas Liepos 18 dieną šiais e, metais ir to, toje antroje išvadoje mes įvertinome 12 valstybių iš viso, nes atsižvelgėme taip pat ir mm, papildomus pageidavimus, kuriuos pateikė komisija. Antros išvados, antra išvada buvo teigiama, kad Kanadai, Džersiui, Hongkongui, Japonijai, Džersiui, Singapūrui ir Šveicarijai reikėtų išplėsti paso taikymą. Tačiau esmė pažymėjo, kad tiek Hongkongas, tiek Singapūras taiko tokius režimus, kurie e, supaprastina prieigą prie UCITS kolektyv, kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierių sistemas. Tačiau esame taip pat nusprendę, kad um, atsižvelgus į tai, kiek um, Australija taiko taip vadinimus klas oderlys um, e, nuostatas, tai gali būti, kad ne visi Australijos režimo uh, reikalavimai yra vykdomi, ne, ne visi reikalavimai yra vykdomi Australijos e, atveju. Toliau dėl Kanados buvo nustatyta, kad vadybininkų parduodami, uh, par, parduodamos lėšos uh, nekelia rimtesnių problemų. Uh, e, įsigymo prasme investuotojams, tačiau kai eina kalba apie viešą pateikimą lėšų, e, siūlymą parduoti, yra e, rizika, kad bus nevienodos veikimo sąlygos tarp ES ir ne ES subjektų. Rinkos sąlygos, kurios būtų taikomos tokioms lėšoms, kad būtų galima pritaikyti AIF FMD pasą, gali būti, kad prieigos sąlygos nebūtų visiškai vienodos tarp ES ir tos valstybės ir esma e, siūlo atitinkamą šalinančias priemonės. Dėl Bermudų ir Kaimanų salų, kalbant apie investuotojų apsaugą ir efektyvų taisyklių taikymą, esma galvoja, kad dabar abi valstybės įgyvenina reikiamus procesus ir dar reikia palaukti, kol bus įgyventos visos taisyklės iki e, galo ir tik tuomet priimti sprendimą. Dėl e, meno salos reikia įvertinti, ar iš tikrųjų yra vykdomi, vykdomas kriterijus dėl investuotojų apsaugos. Dabar galvojant apie tolesnius žingsnius, mes galvojam, kad esma turėtų atlikti um, artimiausių laikų darbus trijose srityse. Visų pirma, mes tęsime Bermudos ir Kaimanų salų įvertinimą tam, kad galėtumėm priimti galutinį sprendimą dėl to, ar paso taikymą reikėtų išplėsti šioms valstybėms. Antra, mes pradėsime mm, trečios nes valstybių grupės įvertinimą, kur jau mes galėsime galėsime aiškiau matyti viską, ko įstatymų leidėjai ES nori, e, kad mes padarytumėm. Toliau mes taikysime mm, visą visus reikalavimus, kuriuos teisės aktų leidėjai mums uh, numatė, kad mes galėtumėm stebėti tu, tas valstybės, kurios, kuriuoms yra suteiktas pasas, kad būtų galima realiai užtikrinti uh, veiksmingą pasų sistemos įgyvenimą ir, jo, ir, ir priežiūrą, nes ta priežiūra yra labai svarbi rezultatų pasiekimui. Mes norime pasiremti Mes norime e, pasiremti ir ankstesniu esmos indėliu, e, galvojant apie e, ne ES valstybių subjektų galimybės patekti į ES rinką, taikant AIFMD paso sistemą. Dėkuoju, dabar žodis Sven Getner iš komisijos. Labas rytas, dėkoju pirmininkė, dėkoju šio komiteto nariams už tai, kad mane pasikvietė šį posėdį, kai mes diskutavome pirmąją esmą nuomonę, apie pirmąją esmą nuomonę praėjusiais metais. Buvo pabrėžta, kad labai svarbu sužinoti, kiek tos įvertos šalis gali įgyveninti nuostatas. Taip pat reikėjo įvertinti ir poveikį konkurencijai bei mokesčiams bei pinigų plovimui. Atsižvelgiant į šiuos aspektus ir į tai, kad tik nedaug valstybių buvo tikrintos, komisija nusprendė nustatyti, paskirti naują datą, iki kada turi būti atliktas bendras vertinimas, kuriame turi būti daugiau valstybių, kaip Stevenas sakė. Jis buvo parengtas šiuo metu, šiuo metu Liepos mėnesį. E, Liepos 19 dieną jis buvo gautas ir mes dabar jį analizuojame. E, mūsų manimas šis vertinimas yra pagerintas, ypač e, Tai pasakytina apie AIFMD taisyklių įgyvendinimą trečiosiuose šalyse. Tuo pat metu esmai kilo ir tam tikrų su metodu susijusių iššūkių, sudėtingų iššūkių. Yra sunku rasti duomenis ir tinkamus metodus, kaip būtų galima vertinti ateities rinkų trukdžius ir konkurentus iškreipimą. Mes analizuojame tuos klausimus, e, tokius kaip, pavyzdžiui, ar trečiosios šalis gali tinkamai įgyvendinti tas taisyklės tam, kad AIFMD būtų, taisyklės būtų tinkamai e, įgyvendintos ir kad jų nebūtų apeita. Ir taip pat, ar galime pasitikėti reguliuotojais tose šalyse. Ir ar turime pakankamą pagrindą užtikrinti šį bendradarbiavimą. Bei ar trečioji šalis sugebės atsižvelgti į tam tikrus pokyčius, kaip pavyzdžiui, srautų e, pokyčius ir vis tiek užtikrinti tų taisyklių įgyvendinimą, kaip jau buvo pabrėžta. Pagal AIFMD valstybių jurisdikcija turi būti pritaikyta prie mokesčių konvencijos, turi būti tinkamai keičiasi informacija dėl mokesčių ir turi būti prisitaikyta prie reikalavimų dėl pinigų plovimo. Šis komitetas taip pat pabrėžė, kad e, kriterijai e, dėl e, sąžiningos konkurencijos turėtų būti taip pat taikomi tose šalyse. Tai kol, kol kas nebuvo esmos nuomonėje, būtent komisija kol kas to prašo. Komisija yra pasitelkusi kovos su mokesčių mokėjimo, e, su mokesčių mokėjimo vengimu strategiją ir bendradarbiauja su trečiųjų šalių. Trečiosiomis šalimis. Taigi komisija neseniai pateikė tam tikrus trečiųjų šalių indikatorius, tam tikrą lentelę, kurią naudojantis bus galima numatyti kitais metais, nustatyti, kurios šalys nebendradarbiauja kadangi dar daug klausimų turi būti išanalizuota, mes kol kas negalime pateikti savo galutinės nuomonės dėl AIFMD paso, e, kadangi mes bendradarbiaujame sudėtingame politinėme kontekste, elgiamės atsargiai ir bandome atsižvelgti e, į galimus, galimą poveikį atsargiai. Kol kas mes negalime pateikti galutinio vertinimo. Komisija nori atsižvelgti ir į pirmojo lygio kriterijus, ir į komentarus, kuriuos gavome iš šio komiteto. Mes norėtume išgirsti dar daugiau nuomonių, šio komiteto nuomonių, mano minėtomis temomis. Dėkuoju uždėmesi. Dėkoju. Aš pritariu jūsų atsargiam požiūriui. Žodis mūsų nariams visų pirma. Pranešėja Pitikanin. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju esmos ir komisijos atstovams. Manau, kad uh, požiūris, kurį mes pasitelkėme, buvo ganėtinai geras. Ir tikrai yra laikomasi atsargumo principų, kurio reikia, turint omenyje pokyčius. Aš turiu tris klausimus. Išklausiau komisijos pasisakymo apie vertinimą ir apie tai, kad dabar būtų dar per anksti vertinti atsakymus. Bet aš norėčiau vis dėlto paklausti, kiek tos informacijos yra ir kiek galime pasitikėti vietos institucijų kompetenciją, e, priežiūrą, priežiūros e, srityje ir gyvendinimo srityje. Antras klausimas, tai nesmos vertinimo dalis. E, tai yra taisyklės susijusios su kova su mokesčių, su, su pinigų plovimu ir su mokesčių didėjimu. Kaip Jūs manote, kiek laiko reikia tokiems klausimams įvertinti ir dar vienas klausimas. Kas Jūsų manimų būtų, kokios būtų geros, e, taisyklių besilaikančios e, e, šalis ir kaip tos taisyklės turėtų būti taikomos paso atveju. Ir Kaip Jūs manote, koks, kokie turėtų būti laiko terminai, per kiek tuos pasus galima paruošti? Manau, kad e, iki šiol mes gerai darbavomės ir tikrai nereikėtų skubėti. Ir darbą reikėtų atlikti gerai. Dėkoju. Dėkoju. SND frakcijos vardu Pervanš Peres. Dėkoju. Eliza Ferrera sekė šį dokumentą, dirbu su šiuo dokumentu. Dėkoju esmai ir komisijai už jų įnašą. Mes vaikštome praktiškai lūštančių ledų, kai kalbame apie šios klausimus. Matome, kad sunkumų daug. Sunku apibriežti tą pasą remiantis teisės aktais, nes e, ganėtinai kritiški, kritiškai yra žiūrima į situaciją ir mes turime analizuoti tuos subjektus, kurie yra e, finansų rinkose. Dėkuoju ponui Mayer už tai, kad paminėjo ir e, fiskalinį klausimą ir e, kovą su pinigų plovimu, tai minėjo taip pat ir komisija. Mums tai yra labai svarbus klausimas. Ir tai labai svarbu, turint omenyje paskutinę paso versiją. Negalime priimti sprendimo, kol komisija nebus patvirtinusi e, kad tikrai, kalbant apie mokesčius ir apie pinigų plovimą, problemų nėra. Jeigu esmė sakys, kad e, Bermuduose ir Kaimanų salose problemų dar yra, esmė taip, taip, taip teigia, ko gero būtų įdomu išsiaiškinti ir e, kur tos problemos lypi. Ir ar galėtume teikti, kad e, priežiūros pajėgumų proporcingumas procingumo trūksta. Jūs minėjote, kad nevienodai yra elgiamasi su valstybėmis narėmis, kalbant apie prieigą prie Hongkongo ir Singapūro e, rinkų. Rinkų galbūt reikėtų daugiau informacijos dėl šios neligybės. Na ir dar norėčiau paklausti apie to paso poveikį Europos rinkoms. Ar jūs tai vertinate? toms šalims, kuriams rekomendavote, ar įvertinate tų šalių, kuriams rekomendavote pasą situaciją ir poveikį. Na ir kaip Jūs vertinate e, visą šią situaciją, turint omenyje, galima ir Junktinės karalystės e, pasinaudojimą 50 e, straipsnių kovo mėnesį. Manau, kad mes turėtume atsižvelgti ir į tokį aspektą. Thank you. Siet Kamal. Maybe I won't. Um... Dėkoju. Ponas Kamal. Norėčiau padėkoti esmai ir komisijai. Praėjusiais metais AIFMD vertinant buvo kalbama teigiamai ir į FMD, gyvendinimas ir perkeliamas kai kuriuose valstybėse narėse kėlė tam tikrų sunkumų. Mes teigiamai vertinome požiūrį, vertant kiekvieną šalį atskirai. Taip pat mes pabrėžiame, kad reikia atskirti ir prieigą prie rinkų ir reglamentavimo sistemą trečiosios šalyse. Taip pat remiantis 67 straipsnių AIFMD, mes turime laukti teigiamo atsakymo dėl pakankamo skaičiaus trečiųjų šalių prieš pradedant reglamentavimo procedūras. Tie kriterijai, vertinimo kriterijai yra numatyti pirmojo lygio teisės aktuose ir mes apie e, tai diskutavome išsamei šis parlamentas turi užtikrinti, kad trečios šalyse būtų saugomi e, vartotojai ir nenukentėtų finansų sistema. Turi būti bendradarbiavima su kompetingomis institucijomis, turi būti saugomi investuotojai, turi būti švelinama e, rizika ir turi būti tinkamai saugoma E, saugoma, saugomos rinkos EKR. Mano, kad esma tinkamai, vertin, tinkamai vertina situaciją, bet norėčiau paklausti esmos, e, kokia galėtų būti dviejų lygių paso įgyvendinimo procedūra ir ką jūs manote apie nacionalinius e, privataus paskirstimo E, režimus. Taip pat e, komisija turėtų kuo greičiau pasiekti trečiosius trečiųjų šalių pasus. Thank you. Ačiū. Pane Vernik. Ačiū, labas rytas. Turiu poro klausimų. Kokius žingsnius toliau numato komisija, pasiremdama teigiamą esmos rekomendaciją dėl paso išplėtimo ribotam trečiųjų šalių skaičiui? Ar komisija tvirtins deleguotus aktus ir atvers galimybę naudoti pasą tam ribotam skaičiui trečiųjų šalių? Ar komisija galvoja apie tolesnį sąrašo? išplėtimą remiantis esmos rekomendacija prieš taikant vaso sąlygas, koks komisijos požiūris būtų dėl svarbos trečiųjų šalių paso tikslo. Tikslas yra generuoti ekonomikos augimą ir investicijų galimybės ES investuotojams. Antrajame E, laiškė esmai komisija paprašė įvertinti, kaip trečiųjų šalių režimas paveiks šių e, šalių e, rinkas. Įdomu sužinoti, ar esmą atliko tokį vertinimą ir jeigu atliko, tai kokios išvados jai. Ne, ar esmą ketina toliau vertinti Europos. Uh, sąjungos fondų kompetitingumą trečiųjų šalių režimo kontekste. Kaip komisija įsivaizduoja paso sutikimą trečiosiom šalim breksito kontekste? Junktinės karalystės premjerė padarė pareiškimą ir turbūt galima daryti prielaidą, kad Junktinė karalystė nebebus bendros rinkos dalyvė. Tai kaip tuomet bus su pasų suteikimo, ar komisija automatiškai suteiks Junktiniai karalystiai trečiųjų šalių pasą, remiantis tuo, kad jie jau atitinka FMD taisyklės, ar bus taikomas kažkoks kitoks požiūris, kaip bus E, su valdysena suteikus trečiošiam šalim tokius pasus, kaip galime būti tikri, kad tos šalis, kuriuoms suteikta prieiga e, prie ES vasto ir kvalifikumo taisyklių ir toliau laikysis e, tų taisyklių ir kokie bus pasiūlymai ir kokia bus valdysena. Dėkui. Ačiū. Ar yra kas kalbėtų GUE vardu? Ne. Žaliųjų vardu Svenas Gygolis. Ačiū pirmininkė. Manau, diskusijos vyksta pačiu metu. nes e, ir taip jau labai ilgai mūsų komitetas ne, nesigilino į pasų klausimą, kvaliojantiškumo klausimą, buvom užsijėmę su teisės aktų rengimu, dabar reikia pasigilinti į gyvendimą ir akivaizdžios dvi e, didelės problemos, kodėl dabar kvaliojantiškumas ir pasų klausimas tampa politiniais, nes aišku turime didesnių tikslų, kalbant apie apmokestinimą ir kovą su pinigų plovinimu ir galime e, pasinaudoti ekvivalentiškumo priemonėm e, tam, kad e, galėtumėm geriau spręsti šitos klausimus. Tai labai svarbu, kad komisija parengtų aiškę strategiją, kaip mes norėtume pasinaudoti ekvalintiškumu ir pasų taisyklėmis tam, kad galėtumėm siekti savo tikslų, kovojant su finansiniais nusikaltimais. Antra, kitas svarbus klausimas yra susijęs su breksitu. Jeigu pasiklausytume diskusijų Junktinėse karalystėje, kai kurie jūsų kolegos, ponas Saidė, sako, kad Britanija turėtų būti tam tikrą tikrą prasme, prasme mokesčių rojus e, bendros rinkos pakraštyje ir iš tiesų neturėtume būti naivus, neturėtume leisti kurti precedentus, nes dėrybo metu tai nuves į tokią, tokią situaciją, kad suteikia tik valindiškumą tam tikrom valstybėm ir kodėl tokiam aplinkybėm nes, nesuteikėte to paties savo geriausiam e, bičiuliui Junktiniai karalystiai. Tai iš tiesų turime būti labai atsargus, nekurti naujų precedentų ir iš tiesų nereikėtų manyti, kad praeities precedentas galios ir ateityje, nekreipiant nepirkė dėmesio į aplinkybės, nepasnant visko galvojant ir apie Junktinę karalystę. Tai iš tiesų būt, turėtume būti atsargus, tikrai neturėtume galvoti apie precedentų uh, e, kūrimą ir niekas ne, neturėtų galvoti, kad automatiškai bus taikomi ankstesni precedentai ir uh, turėtumėm tai diskutuoti, kur kas labiau politinių požiūrių. Ir dar vienas konkretus klausimas dėl rekomendacijos. ESMA vadovaujasi tam tikrą metodologiją, rengdama savo rekomendacijas dėl FMD e, taikymo fondo valdytojams ir Stevenas minėjo, kad tai aptariama direktyvo 67 straipsnio ketvirtoje dalyje. Ten yra numatytos pagrindinės kliūtis, tai investuotojų apsauga, sisteminių rizikų, stebėsime ir taip toliau. Vis dėlto rekomendacijoje esma laikosi kur kas labiau riboto požiūrio, buvo atsirinkti tik tai tam tikri aspektai, o kitus nekreiptas dėmesys. Uh, Tad man e, kilo konkretus klausimas, ar mūsų turimus taisyklės dėl sverto ir dėl atlyginimo e, rimtai vertinamos, nes e, šie klausimai buvo iškelti ir FM parlamentui pageidaujant, labai rimtai priešinus Junktinė karalystė bet bent jau dalis Europos parlamento pozicijos išliko. Tai klausimas dabar toks yra, kodėl ne visiškai atsižvelgiama tiek atsiklės E, priimant sprendimus dėl pasų suteikimo ir dėl ekvivalentiškumo suteikimo. Galbūt galėtume detaliai paaiškinti e, esmą ir komisiją, kokius žingsnius dabar rekomenduojate, kad būtų pereita prie e, nuoseklėsnės, tvirtesnės sistemos, ekvivalentiškumui įvertinti. Uh, kalbant apie prieigos suteikimą prie bendros rinkos, suteikiant pasus, kaip jūs ketinate e, kurti platesnę strategiją ir kaip esmo galės užtikrinti, kad e, rekomendacijose taip pat atkreiptas dėmesys ir tuos klausimus, į e, tuos klausimus, dėl kurių na, taip ilgai kovojo parlamentas. Dėkui. Um, see... Ačiū. Na, per FDD atstovų nematau. tai pirmiausia galime suteikti žodį esmai. Ačiū. Ačiū komiteto nariams už pozityvius atsiliepimus ir pastabas dėl mūsų darbo. Pabandysiu atsakyti kai kurios iškeltos klausimus. Na, norėčiau pasakyti, e, kad turbūt dėl apmokestinimo turėtų kalbėti komisija, nes, kaip sakiau, mūsų rekomendacijoje kalbame taip pat apie tai, kad mūsų įgaliojimai yra susiję su, e, su priežiūra. Uh, o apmokestinimą na, turbūt reikės vertinti kitam etape, kai komisija perės prie darbo tais klausimais. Pirmiausia, atsakysiu į pastabas ir klausimus dėl to, kaip veikia sistema. Labai svarbu suvokti, kad mūsų turima sistema pagal FMD tai e, nėra e, įprastinė ekvivalentiškumo sistema pagal tokią e, įprastinę sistemą. E, jeigu šalis yra. E, E, įvertinama kaip e, lygia vertė, tai e, iš esmės pasitikima priežiūra toje šalyje ir ES papildoma priežiūra nevykdoma. Ir tai iš esmės skiriasi na, FMD, tai nepaisant tokio vertinimo ir nepaisant to, kad e, šalis e, bus įvert, įvertintos e, kaip atitinkančios reikalavimas pasigauti, visgi jos turi užsiregistruoti ES, vienoje valstybių narių ir turi laikytis FMD taisyklių. Dėl konkrečių klausimų, dėl atlyginimo, dėl, dėl sverto ir toliau bus reikalavimas tom tiem trečiųjų šalių valytojams, kurie užsiregistravę ES laikytis ES reglamentavimo, jiems bus taikoma ES e, priežiūra. Taip pat e, e, reikia susitarti dėl tarpusavio supratimo memorandumo ir tai turėtų padėti nacionaliniam reguliavimo institucijom siekiant užtikrinti, kad valytojai užsiregistravę ES atitiktų FMD reikalavimus. Pavyzdžiui, esame atsisakę kai kuriuom šalim suteikti pasą dėl to, kad negalėjom susitarti dėl tarpusio sutarimo memorandumo, nes jie nesuteikė galimybės inspektoriams atvykti ir stebėti, ar jos laikosi ES reikalavimų dėl konkrečių pastabų, dėl, dėl Hongkongo ir dėl pastabų, dėl to, kas buvo sakyta apie privilegijuotą padėtį kai kurių įsits fondų Hongkongė. E. Ir, pavyzdžiui, jeigu taip parduodama Hongkongė e mažmeniniams investuotojams, Iš tiesų, kolektyviniai investuotojai iš kai kurių valstybių narių turi privilegijuotą padėtį palyginti su kitom valstybėm narėm Hongkongė. Tad na, ta padėtis tam tikrą prasme nėra įprasta Hongkongo valdžios požiūriu, nes vienoda priežiūra turėtų būti, tad iš esmės turėtumėm suprasti čia. Uh, uh, kalba eina ne apie mažesnius investuotojus, nors um, E, pagal FMD galima parduoti mažmeniniams e, investuotojams, jeigu e, pasai yra iš Hongkongo, vis dėlto valstybės narės turės galimybę blokuoti pardavimą tokių produktų mažmeniniams vartotojams. Paminėjot, tas klausimas yra, jį, žinome apie jį, visgi turėtumėm suvokti, kad FMD daugiausiai yra skirta mažmeniniams fondams dėl dviejų pakopų JAV klausimo E, galėtumėm pasakyti taip, nors bendrai paėmus yra pakankamas abipusiškumas arba palyginamumas, e, tarkim, JAV fondų patenkančių į ES yra išskyrus viešą platinimą, jeigu e, vieš, viešas platinimas kelbiamas yra, kai, tarkim, ES fondams yra sunkiau keliauti į, į JAV ir atvirkščiai, tai viena galimybių yra e, pratesti, e, išplėsti paso galiojimą e, ne, ne, ir taikyti ne visiems fondom iš JAV, bet tik tais tiem, kurie, uh, ne, kuris nėra prekiaujama viešai paskelbus. Dėl pastabų dėl Brexit mūsų šios dienos diskusijų kontekste norėčiau išsakyti porą dalykų. Pirmiausia, buvo pasakyta, kad e, jeigu būtų visiškai vienodai tai taikoma, na, na, turėtume dar palaukti, pasižiūrėti, koks kelias bus pasirinktas ir e, kaip techninės darbuotojas susilaikysiu čia nuo komentarų, bet tik tai norėčiau paaiškinti, kaip techniškai veiktų FMD. Iš tiesų, FMD yra e, skirta priežiūrai, reglamentavimo reikalavimams, tačiau kalbant apie prieigos nuostatas pagal FMD, tai ką mes diskutuojame šiandien, tai iš tiesų e, FMD apibiziškumo klausimai nėra e, aiškiai e, apibriešti, o apie, apie tai būtent šiandien ir kalbame. Jeigu diskusijos ateitikils dėl to, tai turėtumėm pasiaiškinti, kaip prieigos nuostatos veiktų abiem kryptėm. Ir toliau dėl Gernsio ir Džersio manytumėm, kad dabartiniam aplinkybėm šiame kontekste ir uh, vadovaujantis tuo, da, kokios dabar yra e, reglamentavimo ir gyvenimo galimybės. Tai e, turėtume atsižvelgti. Ačiū. Turėčiau Jums techninį klausimą. Sakėte, kad e, esma neturi gilintis į apmokestinimo ir kovos su pinigų plovimu klausimus. E, iš tiesų turi galvoti apie e, e, rinkos trikdymą, monetarinės rizikos vertinimą turėtų kalbėti. Iš tiesų, čia minėtas buvo straipsnis 67 ir 4 dalis. Ten yra pasakyta remintis uh, taisyklėmis 35 e, straipsnė ir straipsniuose nuo 37 ir 41. Ir da, e, tose straipsniuose yra kalbama apie mokestinius klausimus ir apie kovą su, su pinigų plovimu. Tai ar pagal tas nuostatas tai nereikštų, kad jūs turėtumėte vertinti ne tik tai keturis išvardintus kriterijus, bet ir visus kriter, kitus kriterijus e, pagal, pagal kuriuos turėtų veikti e, pasas laikantis visų taisyklių, tai toks būtų grinai techninis e, teisinis klausimas. Ačiū už klausimą. Iš tiesų, su mokesčiai susiję klausimai yra paminėti e, jūsų nurodytam straipsnė, bet tai yra privaloma sąlyga pasirašant e, tam tikrus dokumentus, kuriuos žanginiai kalboje minėjo panas Kehneris, aš e, turėtumėm atskirti tuos, tas privalomas sąlygas, palyginti su e, kriterijais nurodytais 67 straipsnio ketvirtoj daly. Ir, Šiame straipsnė kaip tik tai yra konkurencijos e, kriterijai. Mes vertiname e, pagal tuos kriterijus laikydamiesi esmos įgaliojimo. Kaip tik tai todėl mes manome, kad konkurencijos e, kontekste apmokestinimo klausimas priklauso komisijos kompetencijai ir aš na, taip būtent ir supratau iš žanginės kalbos. Dėkui. Ačiū žodis komisijai. Thank you. Um with... Ačiū. Pradėsiu nuo klausimo dėl Brexit ir kokie bus padariniai, na, jūs aišku suprasite, kad negaliu dabar uh, spėlioti dėl įvairių scenarijų. Tiesiog mes visapusiškai ir atsargiai viską vertiname. E, paso suteikimas trečioms valstybėms reikalauja detalios analizės, kuri, aišku, žima nemažai laiko. Uh, Toliau kalbant apie trečių valstybių laikymasi AFMD mm, paso taisyklių ir kaip viskas turėtų veikti, Stevenas jau viską išaiškino. Aišku, mes remiamės bendarbiavimą tarp mūsų priežos institucijų ir trečių valstybių priežos institucijų ir tarpusavio supratimo memorandumo, kuris pasirašytas. Na, teoriškai mes turime galimybę atšaukti pasą, bet mes puikiai žinome, kokiu padariniu tai e, gali turėti. Dabar dėl apmokestinimo, dėl, dėl mokesčių sistemos apmokestinimo, taip, mes žiūrime į tos dalykus, kaip pasakyta, į, buvo įžangos pareiškime, mes e, žiūrime, mes yra tam tikri darbai atliekami, jūs ir, ir, ir jūsų komitetas irgi dirbate tais klausimais, yra ir pinigų plovimo srityje atitinkamų poslinkių. Mes Komisijoje rengiam sąrašą ir galvojant apie tolesnius žingsnius, mes, aišku, tam tikrą prasme priklausomi esame ir nuo kitų darbų kitose baruose į ką mes atsižvelgime taip pat ir priimdami sprendimus ir dėl trečiųjų valstybių apmokesnimo aspektų šio paso kontekste. Uh, Na ir galiausiai noriu pasakyti, kad mes svarstome trečių valstybių ekvivalentų ir e, paso, pasui e, platesnė tokia prasme, bet kol kas dar pernelyg anksti būtų leistis į tokias didelės. Pane Pietikainin. Ne vienas iš jūsų nekomentavote tvarkaraščio laiko, kiek jūsų manimų galėtų užtrukti tas procesas, ar, ar galėtumėt tai pakomentuoti, jei, jei tiktų jums? Think... Visų pirma, esmė. Uh... Na, man atrodo, čia komisija turėtų atsakyti. Mes didžiąją dalį darbo jau atlikome, tai dabar jau komisija turėtų nuspręsti, koks turėtų būti tolesnis tvarkaraštas. Uh, Man atrodo, tie du aspektai, na visų pirma, kaip aš jau sakiau, mes pirmiausia turime atlikti tam tikrą analizę patys mm, dėl uh, reikalavimų įgyvendinimo ir dėl rinkos sutrikdymų, ką tai reikštų. Taip, esame atliko jau didžiulį darbą. Uh, ir jų pateikti patarimai, aišku, padeda mums tą darbą atlikti, tačiau mes, kaip jau sakiau, atsargiai viską vertiname, atidžiai mes norime pasiremti tvirtų pagrindų. Na ir be to dar, kaip aš jau sakiau, yra visi tie su, su mokesčiai susiję klausimai nėra visiškai vien mūsų rankose, yra ir kitų elementų, kitų darbų, kurie vyksta kitose sritise, ne, ne, ne mes juos atliekame, taigi mes irgi esame nuo to priklausomi nuo tų procesų. Ir dėja, šiuo momentu aš dar negalėčiau pateikti Jums labai tikslių terminų. Labai ačiū. Man atrodo, kad tai buvo labai svarbus pasikeitimas nuomonėmis. Mano asmeninė nuomonė atsargus požiūris yra teisingas požiūris. Aš labai vertinu tai, ką ponas Vietinė pasakė kokie būtų dar ir papildomi padariniai to kito darbo, kuris vyksta dėl mokesčių ir kovos su pinigų plovimu, mm, e, dėl to darbo, kuris vyksta kitur. Tai nebūtų tinkama, jei e, mūsų komitetas priimtų kažkokius tai sprendimus dėl paso, kas prieštarautų mm, kitiems darbams, kit, kitų e, atliekamiems darbams. Taigi tiesiog e, sekime atidžiai, kaip vyksta mm, visas šis darbas, kaip yra gyvendinami mūsų patvirtinti teisės aktai tokiuose nepaprastai svarbiuose srityse. Ačiū Jums. Dear colleagues, let's move to our points 9. Mėly kolegos, pereikime prie 9 ir 10 darbo atverkės punktų. Vertimas vertybiniais popieriais. Kaip žinote, Liepos pabaigoje apie 400 pakeitimų buvo pateikti dėl šio pasiūlymo dėl paprasto skaidraus ir standartizuoto vertimo vertiminiais popieriais ir dar 150 dėl um, mm, prudencinių reikalavimų. Taigi dabar mes turime aptarti šios pakeitimus ir kiek įmanoma paieškoti bendrų sprendimų. Pradėsime nuo pirmo klausimo dėl paprastų skaidrių standartizuotų metodų. Suteikiu žodį pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, parlamente mm, atsižvelgiant į ankstesias diskusijas, sutinkame, kad mes norime pasimokyti iš finansinės krizės pamokų. Taigi, Europos parlamentas turi atsakyti klausimą, kaip tie produktai, kurie buvo toksiški, galėtų uh, būti e, sutvarkyti. Ir aišku, čia jau įrodinėjimo našta tenka Europos parlamentui. Mes turime surasti patikimą, gerą, tvirtą atsakymą ir aš e, sieksiu plataus palaikymo Europos parlamente, nes tai bus vienintelis būdas, mano manimu, pateikti tokį sprendimą, kuris būtų įtikinamas, kad e, nebūtų daug abejonių dėl vertimo VP kokybės ir patikimumo. Taigi, jeigu norime pasimokyti iš finansinės krizės pamokų, techniškai būtų galima pasakyti, mes norime gilesnių likvidesnių rinkų, kad jos būtų tvirtesnės gerais ir blogais laikais. Taigi, vertimas vertybiniais popieriais turi būti patikimas finansavimo šaltinis, kad būtų rizikos diversifikavimas, ypač, kad būtų nuo sisteminių finansinių institucijų perėta prie nesisteminių, kad būtų galima atkurti pasitikėjimą uh, produktais, kad investuotojai vėl galėtų pasitikėti mm, tais produktais. Ir čia galvokime pavyzdžiui apie tai, kaip auto, paskolos automobilio pirkimams JAF netinkam blogos paslaugos, kaip galėtų, ką mums pasako, kaip mes galėtume pagalvoti, kaip keisti tokius produktus, kad iš blogų laikų perėtume gerus laikus. Uh, Sieksiu, dabar pabandysiu aptarti, kiek įmanoma, kiek mes mm, sugebėjome sutarti e, ir kur dar lieka neišspręstų klausimų. Mes visi, man atrodo, sutinkame, kad labai svarbu turėti gilę likvidžią rinką, mm, labai svarbu, kad vartotojai aiškiai matytų, kokie yra prieinami produktai, kad turėtų galimybės juos išanalizuoti. Ir čia e, Europos parlamentas, visos frakcijos, man atrodo, siekia to, kad pasiūlymas būtų tiek realistiškas, tiek proporcingas. Man atrodo, mes tikrai labai stengiamės to, kad nebūtų dubliuojamas darbas bet ir tuo pat metu, kad būtų aiškesnis vaizdas, kas yra siūloma rinkoje, kad būtų geresnės galimybės išanalizuoti siūlomus produktus. Dabar dėl interesų susidėliojimo, man atrodo, kad dauguma sutarė, jog vertimas vertybiniais popieriais neturėtų uh, E, kad nebūtų e, fragmentuotas modelis, norima pasiekti vientiso vaizdo, man atrodo, visos frakcijos to siekia ir pasiūlymo, kai, kai kurios elementus reikėtų dar išanalizuoti, pavyzdžiui, e, rizikos išlaikymo. Uh, procentas, koks turėtų būti, kai kurios frakcijos kalba apie 25 procentus, kitos um, apie uh, maž, daug mažesnį procentą, kai kas kalba apie vidu, vidu, vidurio variantą, gal 15 procentų, taip pat dar reikia kalbėti apie sankcijas. Ir trečiųjų šalių dalyvavimą. Uh, Taigi um, reikėtų visų pirma išsiaiškinti dėl tų trijų elementų, uh, kokia būtų daugumos nuomonė. Dar vienas dalykas, kas um, jau buvo nekarta aptarta, bet ką dar reikėtų um, aptarti, yra um, turtų paremtų paskolų lygio, koks yra variantas, mes turime išspręsti įvai... tuos klausimus. Mes turime turėti gilę ir likvidžią e, rinką, kuri tinkama būtų tiek gerais, tiek blogais laikais. Ir Europos parlamentas turi pasiūsti aišku signalą, jog esami produktai tikrai daro tai, tą, ką turėtų daryti. Mes taip pat norime, kad mūsų pasiūlymas būtų nuoseklus. Mm Atrodo taip, tarsi mes tarsi išrinkome variklį ir dabar ne mechanikai bando tą variklį surinkti atgal, o tai tikrai yra sudėtingas darbas. Uh, Man atrodo, kad jeigu mes norime VP paverstą produktą turėti tokį, kad jis būtų paprastas, standartizuotas, bet ir saugus ir patikimas ir sunkmečių, tai mes tikrai turime labai daug padirbėti, kad turėtumėm labai nuseklų ir aišku pasiūlymą. Taigi, aišku, įvairios frakcijos turi skirtingų politinių prioritetų, labai atidžiai stengiamės juos įsiklausyti, bet aš labai tikiuosi taip pat, kad frakcijos dar pamastyti ir apie tai, kaip pasiekti kompromiso, kaip e, pasiekti tikrai plačios daugumos parlamente. Hear... Labai ačiū. Dabar Pablo Salba yra kito klausimo pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti Polui Tangui Mūsų abiejų pranešimai yra labai glaudžiai susiję ir mes dirbame kartu su Polu, su šešėliniais pranešėjais labai glaudžiai. Aš labai noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir visiems kolegoms, kas pateikė pakeitimų. Mm, dėl e, šio pranešimo man atrodo, kad labai svarbu yra užtikrinti laisvą kapitalo judėjimą, nes tai yra vienas iš fundamentalių principų, kuriais e, paremta yra Europos Sąjunga. Ir Ir aišku, kad tai yra pirmieji žingsniai. Ir labai svarbu, kad vertimas vertybiniais popieriais yra labai svarbus. Um, tai buvo labai svarbus elementas prieš krizę. Krizės metu vertimo vertybiniais popieriais rytyje rinka patyrė nedidelių um, nuostolių, nors uh, tas stigma, tas stereotipas susiformavo labai didelis, neigiamai uh, vertinamas yra vertimas artiminiais popieriais, e, nors tai yra nepelnyta, nepagrysta. Taigi mūsų tikslas yra atkurti finansinį stabilumą ir prisidėti prie uh, tvaraus augimo atkūrimo. Aš noriu sutelkti dėmesį į tokius klausimus, kurie mano manimu yra galbūt um, svarbesni, galvojant apie kritinių institucijas, investavimo firmas. Šešėliniai pranešėjai pateikė įvairių pasiūlymų dėl šio klausimo, kurį mes čia svarstome. Man atrodo, kad Tai yra turbūt pats e, svarbiausias klausimas pranešime ir aš noriu pasakyti, kad dabar mm, ieškau būdo e, sudėlioti požiūrių hierarchiją tinkamai, užtikrinant, kad valstybėms narėms neigiamą poveikį nepadarytų kredito reitingavimo agentūros galvojant apie vertimą VP, kapitalo rinkos sąjunga dar nėra sukurta. Prieš, tačiau ji turėtų būti kanalas gauti finansavimą. Uh, Reikia galvoti apie smulkų verslą, apie įvairius finansavimo šaltinius, kurie būtų prieinami, um, kad, kad būtų galimybė, pavyzdžiui, gauti finansavimą ir iš mažų vietos bankų ar, ar padalinių ir, ir iš kitų šaltinių. Svarbu išvengti praeities klaidų. Mes galvojame, kad MVI yra šio pasiūlymo širdis. Ir todėl labai svarbu yra aptarti du klausimus. Visų pirma, sintetinis vertimas vertybiniais popieriais tam, kad MVI e, būtų lengviau dirbti. Tai yra galimas sprendimas. Ir toliau dėl ABCPS, dėl turtų užtikrintų komercinių vekselių. Labai svarbu, kad nebūtų padaryta neigiamo poveikio MVI vertimui VP. Dėl kapitalo reikalavimų, man atrodo, komisija ir taryba žengia reikiamą linkmę. Akivaizdu, kad tai yra susijęs su rizikos e, išlaikymo e, dalimi. Mes turime rasti sprendimą dėl abiejų klausimų. Aišku, vertimas VP yra Poltanka atsakomybės rytis. Tai, tai aš tiek norėjau šiandien pasakyti ir dabar labai didžiai klausysiuosi jūsų komentaro. Ačiū. Thank you very much. Mr. Otmar Karas. Herr Vorsitzender, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Dėkoju, mėly kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti dviems pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams už tai, kad mm, mes tikrai labai gerai dirbome iki šiol. Mes norime tą e, pakeitimą vertybiniais popieriais padaryti pagrindiniu realiosios ekonomikos elementu. Bet e, pagrindinė problema yra ta, kad Mes norime automobilį, kurį tiktų penki asmenys, bet tuo pat metu norime aštuoniems žmonėms e, nus, ski, įrengti aštuoniems žmonėms oro pagalbės ir po to skundžiamės, kad automobilis lietai važiuoja. Taigi turime vengti tokių e, situacijų ir turime užtikrinti, kad nebūtų e, dirbtinių barjerų. E, kad nekiltų čia dirbtiniai barjerai. Ir turime užtikrinti, kad tas e, pakeitimas vertybiniais popieriais taptų saugesniu, būtų saugesnės ir mm, duotų naudos realiai ekonomikai. Taigi dėl to mums reikėtų saugumo ir skaidrumo, bet tuo pat metu turime užtikrinti, kad ta sistema būtų patraukli ir e, būtų įmanoma ją naudoti. Reikėtų pusiausvyros tarp saugumo ir galimybės naudoti tos pusiausvėros kol kas nėra. Mes dar ne, nepasiekėme tos pusiausvėros, kurios reikėtų didžiai daugumai. E, visų pirma, e, dėl e, duomenų apie pakeitimą virklės prie saugyklos. S mes jau pasiekime pažangos šioje srityje. Esame kaupę patirtį ir manau, kad mes tikrai galime e, pagerinti nuostatas. Toliau dėl saugumo, dėl saugių trečiųjų šalių ir e, dėl e, esamų pakeitimų vertybinės popieriais. Na, kol kas problemų, neišspręstų problemų dar yra. Man svarbu, kad būtų užtikrinta kad būtų įmanoma esamiems esamas pakeitimas, kad esamas pakeitimas vertybiniais popieriais galėtų būti paženklintas STS, kad tai yra paprastas, skaidrus ir standartizuotas pakeitimas vertybiniais popieriais, kad tai tinkamas pakeitimas. Taigi mums reikėtų labiau diferencijuotų požiūrių. Na ir dar vienas aspektas. Mano manimo, tai yra viena iš pagrindinių problemų. Tai yra penkių procentų rizikos išlaikymas gali būti lemiamas. Komisija klausė, ar tikrai užtenka 5 procentų rizikos išlaikymo. ir Europos priežiūros pareigūnai patvirtino 2014 metais tokį vertinimą. Jie e, teigia, kad nebus didinamas tas procentas skirtumas tarp 5 ir 25 procentų tikrai yra didelis. Ypač jeigu mes kalbame apie pakeitimą vertybiniais popieriais ir mm, ketinimus e, padaryti šią sistemą patrauklesnę. Aš manau, kad kompromiso čia e, pasiek, kompromisą pasiekti sunku, negalime pasakyti, kad dabar bus 15 procentų. Būtina užtikrinti, kad didėtų saugumo lygis ir taip pat, kad ta pakeitimo vertybiniais popieriais sistema būtų patrauklesnė. Ir e, jeigu padidinsime tą procentą, tada gali m, kilti pavojus pačiai sistemai. E, Taigi reikėtų siekti vis dėlto pažangos tarp šešėlinių pranešėjų tam, kad būtų pasiektas susitarimas. Dėkoju. Ponas Matin Mesašmit. Dėkoju. Dėkoju mūsų pranešėjams. Dėkoju ponui Tank. Aš analizuoju pakeitimo vertybinės popierės ir džiaugiuosi, kad mes žengėme priekin. Mm, bus pakeitimų pateikta tikrai daug, tai yra jau, jų buvo pateikta daug, mes analizuosime juos visus. Ir norėčiau pasakyti, kad yra tam tikrų sričių, kur ko gero nesutarimo daug. Aš pritariu jūsų ambicijoms, ambicingesniam požiūriui. Jūs teigiate, kad trišaliam dialogui norite pateikti nuoseklesnį dokumentą, bet taip pat kompromiso siekti reikėtų. Ir kliučių kyla. Pavyzdžiui, tas minėtas risk retention. Ir uh, tarybai reikia greitai susitarti. Bet manau, kad yra keista, kad čia Europos parlamente reikia iškelti naujas kontroversiškas idėjas, kurios tikrai netitinka mūsų diskusijų, diskusijų tarp valstybių narių. Ir mes net išvelgėme į EBA, ECB komisijos rekomendacijas tokių pasiūlymų nereikia. Mes turėtume tiesiog sutarti dėl pasaulinių standartų. Dėl priežaros mechanizmų mes galėtume pritarti esmos vaidmeniui, vadovavimo vaidmeniui, bet galutinius sprendimus turėtų priimti nacionalinės kompetentingos institucijos, dar ir todėl, kad e, yra daug skirtumų tarp institucijų, tarp valstybių narių. Trečia, dar vienas klausimas, kuris dar nebuvo analizuotas, yra e, seniai įsigytas turtas. E, idėja yra, sukur, yra rinkoje užtikrinti saugumą ir jeigu saugumo nebus, seniai įsigytas turtas e, nebe, nebe, nebus e, veiksmingas. Taigi ne, nebus augimo, nebus kūrimos darbo vietos. Taigi mes norėtume platesnio alijanso sutarimo, norėtume nuoseklaus pasiūlymo, bet taip pat reikėtų ir atsižvelgti į realią situaciją. Taigi norėčiau paprašyti jūsų pamiršti tas svajonės apie rojų žemėje. Grįžkite ant žemės, tai yra, aš kalbu apie rizikos išlaikymą ir e, dėkime pastangas tam, kad atsirastų tas dokumentas, kurį galėtume perduoti tarybai. Dėkuoju. Dėkuoju, Pet Jazik. Dėkuoju. Aldė tikslas yra konkurencingas, stiprus um, um, STS e, mm, mechanizmas, e, e, tai yra paprastas skaidrus ir standardizuotas pakeitimo vertybiniais popieriais mechanizmas Europoje, to reikia vartotojams. Mes būtent tai atsižvelgdami pateikėme pasiūlymą dėl STS reglamento. Turint omenyje, kokia yra reakcija į irkos išlaikymą, uh, Manau, kad reikėtų skirti dėmesio šiais ryčiai. Bet kaip minėjo ir kiti du asmenys, kurie kalbėjo prieš mane, jie išsamei pristatė šį klausimą. Aš pasakysiu tik tai, kad mūsų manimų rizikos išlaikymo lygis turėtų būti 5 procentai, tam, kad STS būtų veiksminga sistema. Taip pat ta sistema, režimas turėtų būti veiksmingesnis praktikoje. Taigi mes dėl to norėtume lankstumų, kalbant e, apie e, sandorius dėl ACB sandorių, dėl ABCP e, sandorių mes manome, kad reikalavimai kol kas yra per griežti. E, pasakyti, tai paskilino, pavyzdžiui, apie automobilių išpirkamąją nuomą. Ir dėl sertifikavimo trečiųjų šalių sertifikavimas e, prisideda prie STS kriterijų užtikrinimu. Taigi mes pasisakome už trečiųjų šalių sertifikavimą E, bet e, inicijuotojai turėtų būti atsakingi. Taip pat e, reikėtų užtikrinti, kad investuotojai gautų kuo daugiau informacijos. Bet mes turėtume užtikrinti, kad priemonės, kurios bus pasitektos šiam tikslui siekti, būtų rentabilios. Taip pat turėtume sumažinti papildomą naštą, kuri atsiranda priežiūros institucijoms. Taigi turėtume atsargiai e, įgyvendinti reikalavimus dėl Europos duomenų apie pakeitimą vertybiniais popieriais saugyklą. Mėly e, kolegos, aš laukiu kitų diskusijų su pranešėju ir su šešėliniais pranešėjais ir aš tikiuosi, kad mes tikrai pasieksime pažangos prieš lapkričio 10 dieną. Dėkuoju. Thank you, uh, um, Mr. Viegas. Ačiū, panas Viegas. Ačiū. Po mėnesių diskusijų dėje visgi nesam visiškai įsitikinę dėl privalumų, kuriuos teikia keitimas vertybiniais popieriais. Ne iki galo supratom, kaip gali būti, kad e, šios naujos e, teisėkuros iniciatyvos pagalba pavyks sumažinti šių produktų riziką Tuo tarpu dar nesam išbritę iš paskutinės e, finansinės krizės. Nesam visiškai tikri, kad tie produktai yra paprasti, skaidrus. Ir e, iš tiesų problema ne su realia ekonomika, bet e, problema yra ta, kad trūksta paklausos. Paklausa maža dėl taupiamų politikos gyvendinimo paklausa turi būti ekonomikos atsigavimo variklis. Nieko nedaroma, kad būtų investuojama į realią ekonomiką. Matome tik tai, tai kaip nefunkcionuoja finansinės sistemos. Ir na, tai, kas e, siūloma, tie produktai neišspręs problemų. Tai yra skolos keitimas vertybiniais e, popieriais e, reiškia, kad tik tai bus išvalyti bankų balansai ir jokio skaidrumo rinkai tai nesuteiks. Mes manytumėm, kad pasaulis gali apsėti be keitimo vertybiniais popieriais. Žinoma, suprantame, kad realios ekonomikos finansavimas yra problema. Finansinė sistema yra labai svarbi. Ir turint galvoje, kokios svarbos turi šitas klausimas, jis neturėtų būti paliktas vien tik tai privataus sektoriaus rankose. Kaip tik tai todėl mes manome, kad ateitie tai bus sprendimas. Reikia viešos finansinės sistemos kontrolės, tai užtikrins skaidrumą, skaidrumą, saugumą, skaidrumą ir realios ekonomikos finansavimą. Kaip tik tai todėl mūsų pozicija yra šiek tiek atitolusi nuo visų diskusijų. Mes nenorime, kad būtų mm, žengiama dar labiau prie keitimo vertybiniais popieriais, nes tai e, lėmė finansų krizės. Istorija parodė, kad tokie žingsniai yra labai pavojingi. Dėkui. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu. Panės, kad keitė Ačiū pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad vyko puikus pokalbis su šešėliniais ranešiais, išsiaiškinome, kur nesutarėme, dirbame puikia dvasia ir tikėsime, kad tokia dvasia dirbsime ir rytoj, kai vėl susitiksime. Na, norėčiau pasakyti, kad žalių frakcijos požiūrį pagrindinis dalykas, kas neramina, tai tai, kad PSS etiketė yra išlaikyta, tarsi būtų naudinga. Uh, Na, dėl pačių kriterijų, tai e, pernelyg plačiai tai apibrėžiama ir e, iš tiesų tai e, kenkia ir pasiūlymui, ir komisijos tikslams, nes nėra kon konkrečiai apibrė apibrėžiama ir rinkos dalis. Kaip komitetas mes turėtumėm gilinantis į, į tą kokybės ženklą kurie ir simbolizuotų STS e, arba lietuviškai PSS sutrumpinimas etiketė. Dėl e, rizikos išlaikymo rodiklio manytumėm, kad antro ligmens teisės aktų reikėtų e, apibriežti daugelį dalykų, o, o čia reikėtų susitelkti ne į o, o, kon, konkrečių rizikų išskirimą. Iš tiesų keitimas vertybiniais popieriais e, iš penkiolikos dalių sudėtingesnis negu iš trijų, tai reikėtų apriboti tas lygius, nes e, e, krizės sudėtingumas tai ir buvo susijęs su tuo, kad problema vis gilesnė yra, jeigu, jeigu tų dalių yra daugiau. Mes pritarėm pranešėjų, kad STS rinka egzistuoja ir, ir toliau, ir krizės metu nesuprantame, kodėl taip skubiai bandėma apibriežti klases keitimo vertybiniais popieriais, traukti ir sintetinį keitimą ir tai įtraukti po STS etiketės skiečių, nes taip tik tai viskas sudėtingėja. Mes manytumėm, kad ko pirma komisija turėtų e, atlikti e, vertinimo e, darbą dėl rizikos išlaikymo. Aš manyčiau, kad mūsų pasiūlymas padėtų rasti bendrą poziciją kitom frakcijom mūsų siūlomas e, e, modelis tam, kad būtų suderinti interesai, tai leistų e, sumažinti rizikos išlaikymo rodiklį, kai kurį laiką jau nėra buvę problemų. Ir čia būtų trys parametrai, kurie, manom, kartu leistų pasiūlyti tenkinantį kompromisą. Tai galėtų būti maksimali, minimali minimalus ir maksimalus rizikos išlaikymas. Ir e, iš tiesų dabar um, trys frakcijos daugmaž sutarė, kad minimumas maksimumas turėtų maždaug suteikti, o um, santykis turėtų būti 5, 5 procentai, o kad e, optimalus lygis e, turėtų būti e, nulis ir kitos trys frakcijos mano, kad minimumas ir maksimumas rizikos išlaikymo turėtų būti 20 ar 20 procentai, o optimalus vėlgi nulis. O mes siūlome tokią žaliosios frakcijos poziciją, kad minimalus rizikos išlaikymas 10, maksimalus 20 procentų ir 50 procentų procentų trečiojų atveju ir džiaugiamės, kad pranešėjas pritarė maksimumui 20, minimum 10 ir 50 procentų ir mes sveikiname tai kaip galima sprendimą e, rasti bendrą poziciją. Ir mes norime pagirti pranešėją už tai, kad bando rasti visom šalim priimtiną kompromisą. Ačiū, Markova. Dėkuoju. Dėkuoju pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams. Aš pritariu kolegai Viegas dėl šių pasiūlymų e, netinkamos politinės krypties mūsų manimo. Ekonomiškai reikia daugiau dėmesio skirti e, paklausai, dėl atsiradusiai, kurios problemos atsirado dėl taupimo. Taigi reikėtų pagalvoti apie tą taupimą savaime, atsiradus savaime ir taupimą, kur yra, kuris yra numatytas e, sutartyse. Mes uh, Vis dėlto stengiamės pagerinti šį tekstą, mes norime didesnio finansinio stabilumo ir vartotojų apsaugos. Prašome e, e, tai e, PSS e, sistemai mes norime vengti sintetinio pakeitimo vertybinės popieriais ir norėtume, kad e, Centrinis Europos bankas būtų atsakingas už rizikos vertinimą todėl kad na, mums reikia to skolintojo rizikos vertinimo, tam, kad neatsirastų sisteminių problemų. Taip pat mes analizavome ir už ES ribų pakei, esančių institucijų pakeitimą vertybiniais popieriais mes norėtume, kad e, būtų atsižvelgta ir į poveikio vertinimą ir, ir į mažų ir vidutinių įmonių galimybę pasinaudoti šiomis priemonėmis dėl rizikos išlaikymo mes siūlome 20 procentų ribą, kaip kad siūlo e, kolega Molė ir pranešėjas. Na, o dėl e, PSS ataskaitos mes džiaugiamės polio e, bendradarbiavimu ir toliau bendradarbiausime su šešėliniais pranešėjais siekdami kompromisinių susitarimų. Bet mes ganėtinai skeptiškai vertiname šį pasiūlymą stengsimės vis dėlto bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais tam, kad finansų pramonėje nebūtų per daug lengvatų e, pasinaudojant, nebūtų per daug privalumų pasinaudojant šio pasiūlymu, nes tas pasiūlymas galbūt būtų parengtas per greitai ir dėl jo atsirastų daug problemų. Na, o dėl kito dokumento, dėl kolegos darbo dokumento, mes norėtume kad būtų naudojamas standartizuotas metodas. Ir PSS pakeitimų vertybinės popieriais e, jis turėtų būti reglamentuojamas dėl rizikos išlaikymo. Reikėtų bent 15 procentų lygio. Nenorėtume, kad būtų mažinama ši E, riba, kalbant apie seniai įsigytą turtą. Ir dėl sintetinių, e, sintetinių pakeitimų vertybinių popieriais ir šių produktų mes nenorėtume e, jų įtraukti į šią, e, šias priemonės. Reikėtų arba reikėtų bent jau didinti e, ribą mažoms ir būtinėms įmonėms teikiamų paskolų, nuo 80 procentų reikėtų pereiti prie 100 procentų. Bet ir šiuo atveju mes ir toliau bendradarbiausime tam, kad šis pasiūlymas nebūtų mm, palankesnis finansų pramoniai, finansų institucijoms labiau negu vartotojams, nes reikėtų saugoti piliečius ir reikėtų vengti sisteminės rizikos. Taigi būtina vengti tokių kompromisų, kurie nebūtų naudingi Europos piliečiams. Dėkuoju. Thank you. I don't see Mr. Muno, so we pass to the shadow rapporteur of uh, uh, CRR. Toliau šešėliniai pranešėjai, Fernandes. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, me gustaría agradecer. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai, mm, ponai Zalba ir šešėliniams pranešėjams e, tikrai mm, buvo nemažai uh, susitikimų, kur stengtasi padaryti pažangos, atsižvelgiant į visų pozicijas. Darbas buvo labai pozityvus. Na, o dabar aptarčiau likusius neišspręstus klausimus dėl kredito institucijų investavimo firmam. Visų pirma, dėl pakeitimo vertybiniais popieriais pagal STES sistemą, dėl kapitalo reikalavimo palankaus traktavimo. Mes tarp šešėlinių pranešėjų aptarėme tuos klausimus, įvertindami pirminį komisijos pasiūlymą, kokie ten buvo reikalavimai. Mano frakcija pateikė netiek daug pakeitimų, iš esmės, kadangi mes pritarėme komisijos pasiūlymui. Uh, O šis pasiūlymas, mano manimu, smarkiai sumažina reikalavimus dėl STS pakeitimo VP ypač dėl rizikos išlaikymo, man atrodo, tikrai šis pasiūlymas smarkiai skiriasi nuo mūsų pozicijos. Mes dar laukiame diskusijų dėl dėl tos hierarchijos, dėl kapitalo reikalavimų skaičiavimo. Mes norime išvengti tokios situacijos, kuomet kredito reitingavimo agentūros neigiamai paveikia teisės aktų leidybos procesus. E, tikrai e, tai turėtų būti neįtraukti į kapitalo reikalavimo skaičiavimus. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime kredito reitingavimo agentūras atskirti nuo teisėkūros procesų. Aš tikiuosi, kad mes tikrai dar padirbėsime su pranešėju tuo klausimu. Toliau komisijos pasiūlyme teksto pabaigoje dar yra punktas dėl sintetinio pakeitimo VP, kalbuojant apie kapitalo reikalavimus ir preferencinį mm, e, traktavimą MBI. Mūsų frakcija galvoja, kad reikia daugiau pamastyti, kaip sintetiniam pakeitimui gali būti taikomas toks traktavimas. Mes galvojame, kad uh, Tuomet gal turėtų komisija pateikti dar vieną teisėkunį pasiūlymą, kur būtų paaiškinta, apie kokį sintetinį pakeitimą VP eina kalba, kam būtų galima pritaikyti tokį mm, palankesnį traktavimą mm, kapitalo reikalavimų kontekste, nes kitaip Mm, tai būtų pakeitimas VP su nedaug reikala, kur nedaug reikalavimų būtų taikoma, tai kodėl tada būtų tokia speciali kategorija e, sukurta kapitalo reikalavimų kontekste. Na ir galiausiai mm, teikiame pakeitimų dėl kapitalo reikalavimų esmės, nes mes galvojame, kad šis pranešimas yra labai glaužiai susijęs mm, Jeigu mes norime tikrai paprasto, skaidraus ir standartizuoto keitimo VP, tai tikrai mums reikia atsižvelgti į kapitalo reikalavimus. Labai svarbu yra garantuoti rinkos stabilumą ir mm, Reikia galvoti apie efektyvumą ir skaidrumą. Ir kaip Otmarkaras pasakė pradžioje, norime kad darbas vyktų sparčiai, bet būtų tinkama pusiausvėra pasiekta ir su, su siekiu užtikrinti e, saugumą. Ir Edis, pavyzdžiui, galėčiau priminti dėl um, to tikslo, kad siekiame augimo ir, ir stabilumo. Ačiū. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. And can I thank Skamal. Shadow. Noriu padėkoti Pablo ir šešėliniams pranešėjams ECR pakeitimai uh, bendrai remia pranešėjo bendrą darbą ir mes norime, kad jo darbo kryptis išliktų tą patį, tačiau uh, Dėl 149 pakeitimo Aldė, ką pateikė, mes irgi norime pratesti tą mintį dėl valstybių narių, pavyzdžiui, dėl rizikos skaičiavimo modelio. Reikia pasakyti, kad nėra padarytas reikiamas atskyrimas tarp svarbesnių kategorijų ir netokių svarbių kategorijų segmentų. ECR pateikė pakeitimą 147, kad būtų aiškesni standartai, kad būtų aiškiau apskaičiuojama kalba ir taip pat kad reikia užtikrinti vienodą priežiūrą, vienodus standartus, reikia atsargiai viską vertinti. Mes taip pat norime, um, kad būtų metodų hierarchija, um, nestebina aišku ir pakeitimai, dėl to um, ir pranešės apie tai kalbėjo ir aš norėčiau paminėti tą patį. Taip pat dėl Aldė, to, ką sakė, mes Na, norėčiau išvengti, aišku, tos dėlės meilės tarp ECR ir Aldė, bet vis tik tai noriu pasakyti, pavyzdžiui, dėl uh, turtų paremtų komercinių vekselių, kas yra pasakyta. Aš manau, kad, e, mūsų, kad šis pakeitimas yra tikrai uh, geras dėl e RBA. Uh, mūsų manimų tai mums būtų priimtina. Dabar ko mes neremėme? Mes neremėme tų nuostatų, tų pakeitimų, kurie norint panaikinti bet kokias nuorodas į standartizuotą metodą. Mes galvojame, kad tai tikrai netinkamas dalykas, nes būtų pernelydelis reguliavimas. Atsir taip pat neremė 122-123 pakeitimą, um, 250 straipsnių mes dėl, to, mm, dėl tos numanomos paramos, ką galvojame, kad tos e, nuostatos yra esminės ir jos yra priklausomos vienos nuo kitų. Mes taip pat galvojame, pavyzdžiui, kas yra tas rėmimas, kad priežos institucijos nepatektų čia į spastus. Ir Pavyzdžiui, sandoriai, kurie e, sudaromi sąžininga verte pagal rinkos verte, turėtų e, būti išlaikyta ta idėja mūsų manimų, tai turėtų išlikti, tai galbūt tiek pastabų ir dar kartą dėkoju pranešėjų šešėliniams pranešėjams už tikrai labai konstruktyvų darbą. Ja. Äh, Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjui. Ir ponui Tangu taip pat noriu padėkoti, nes mano manimo, abu šie klausimai yra glaužiai susiję. Dabar dėl diskusijų tarp pranešėjų ir šėlinių pranešėjų tikrai yra pasistumėta smarkiai į priekį ir, ir mes nu, būtent to ir norėjome, mes norime užtikrinti e, finansavimą realiai ekonomikai, mes norime atgaivinti keitimo VP rinką. Uh, Tačiau išvengti tos rizikos, kurią mes matėme finansinės krizės metu. Esame labai dėkingi už kompromisus, kurie jau yra išsiuntinėti. Aldė, ką norėtų itin pabrėžti, reikia žiūrėti į realios ekonomikos poreikius. Ir turtu grindžiami komerciniai vekseliai yra labai svarbus, pavyzdžiui, automobilių išperkamosios nu, e, nuomos rytyje, bet ir kitoms ekonomikos rytims taip, taip pat. Ir todėl čia minėčiau komisijos pasiūlymą, kuris yra svarbus. Bet to irgi tai kokia buvo, ten buvo tam tikra problema dėl vidinio įvertinimo. IRB buvo išbraukta, tačiau tai gali pakenkti turtų užtikrinamiems komersiniams vekseliams. Todėl mes ir pateikėme pakeitimo pasiūlymą, kaip būtų galima į tai atsižvelgti reglamente, kad vidinio vertinimo požiūrį būtų galima panaudoti ateityje. Diskusijų metu man taip pat susidarė įspūdis, kad visos frakcijos nenori apsunkinti gyvenimo šioje srityje dėl turtų grindžiamų vekselių. Būtent siekiame užtikrinti finansavimą realiai, realiai ekonomikai. Uh, reikia išvengti taip pat ir neigiamo poveikio, kuomet persidada tas poveikis tolesniems segmentams. Ačiū, panas Viegas. No? Okay. Ne, ačiū. Gerai, žalieji. Čia, yes, I'm... Ačiū, pirmininkė. Reta tokia privilegijuota proga, kuomet esu žaliųjų šešėlinį pranešėję. Uh, tokių klausimų. Tai visų pirma, noriu pasakyti, mūsų pozicija yra, galvojant apie STS e, vertimą VP, reikia ar reikia konkretaus teisės akto, tai e, reikia atsižvelgti į tai, kad mes turime būtent tą kitą pranešimą, kurį svarstame komitete ir galvojant apie CR pakeitimus, e, kriterijų reikalavimų reglamento pakeitimus, reikia apsiriboti minimumą. Uh, Reikia tokios rinkos, kuri, kur būtų atsižvelgta į jos pobūdį. Visų pirma, kuomet e, bank, bankas investuoja į e, kito banko vertimą, pakeitimą vertimiais popieriais, tai tuomet reikia e, didesnių e, rizikos reikalav, vertinimo reikalavimų. Mes taip pat negalvojame, kad reikia ypatingų išimčių sintetiniams pakeitimams vertiminiams popieriais netgi MVI srityje. Galbūt kai kur, kai, kurie, kai kurioms MVI ir yra problema, kad joms stinga uh, uh, skolinimosi galimybių, tačiau tai nereiškia, kad reikia STS kaž, ir ne STS sistemas suplakti, kad neliktų aiškių skirtumų, nereikia sušvelninti reikalavimų tai bus tikrai e, netinkamas stimulas e, šioje srityje. Bet to ir taip jau yra daug disbalanso, daug neharmoningų nuostatų šioje srityje ir gali iškilti rizika, kad tas sandorius e, galės, jam galės būti pritaikintos skirtingos taisyklės. Mes galvojame, kad jeigu mm, sandoris yra tikrai STS, tai e, reikalavimai turi būti standartizuoti. Marko Valli. Marko Valli. Aš jau kalbėjau prieš tai, taigi nesikartosiu. No, ENF, so we give the... E NF nėra, tai tuomet vėl pranešėms žodis poltang. Ne? Taip? Nebuvau gavęs prašymų pasisakyti spontaniškai, bet matau, kad yra norinčių, tai prašau. Labai trumpai. Nerimauju dėl to, kaip parlamente yra visą tai suvokiama. Aš suprantu, kad tai yra nepaprastai komplikuotas klausimas, žinau, kad yra daug diskusijų, yra labai daug pakeitimų, tačiau mes turime duoti gerą rezultatą. Turėkime omenyje, kad žmonės už pastato ribų tikisi, jog parlamentas sugebės duoti gerą rezultatą. Reikia atsiminti, kad keitimas vertiminiais popieriais yra kapitalo rinkų sąjungos didysis projektas. Aš pasisakau prieš tai, kad mes bet ką vadintumėm sąjungomis, tačiau jeigu jau mes paskelbėme, mm, kad turime dar kažkokį tai tokį didelį projektą, tokią sąjungą, e, tai reikia tuomet galvoti apie gerą rezultatą. E, vertimas vertybiniais popieriais yra labai svarbus elementas ir turėkime omenyje, kad žmonės už šio pastato ribų labai tikisi iš mūsų gero darbo ir Aldė pranešė, aišku, pasistengs dirbti kaip galima geriau, kaip ir visi kiti, bet neturėtumėm tapti Junktinės karalystės pasikeitimų įkaitais ar ideologinių vidinių susiskalimų įkaitais, nes tuomet galiausiai mes visi pralaimėsime. Ačiū. Ar dar būtų norinčių pasisakyti? please. Tai tuomet ponui Tang žodis. Um. Ačiū pirmininkė. A, dėl paskutinės pastabos tikrai labai svarbu duoti gerą rezultatą ne vien tik tai dėl šio klausimo, bet mes laukiame ir bankinės sąjungos sukūrimo. Tas klausimas irgi yra kontroversiškas, bet mums irgi reikia gero rezultato. Ačiū taip. Gerai siekime. Taip, bet dėl ko jūs baiminatės? Taip, ko mums reikia dėl šio klausimo, dėl kitų klausimų, tai mums reikia, kad frakcijos siektų kompromiso, norėtų kompromiso. Ir šis keitimasis nuomonėmis, man atrodo, parodė, kad yra konstruktyvus požiūris ir, ir kaip ir kito klausimo pranešėjas e, Salba galėtų pasakyti, man atrodo, kaip ir kitų frakcijų šešėliniai pranešėjai galėtų pasakyti, tikrai konstruktyviai dirbame, siekiame rezultato, bet yra tam tikri klausimai diskusijų, kurie dar yra labai svarbus. Uh, Ir aš tikiuosi, kad parlamentas ne vien tik tai seks tuo, ką taryba daro, bet priims ir suformuos ir savo poziciją. Bet to labai svarbu, kad tai yra viešos diskusijos, tai yra vienintelės viešos diskusijos realiai, kurios vyksta dėl ver, pakeitimo vertybiniais popieriais. Nes iš tikrųjų, jeigu taip nebus, tai ar mes būsime tokia uh, sąjunga, kurią verta palaikyti, kurios tinkama reputacija. Net jeigu yra ir nedidelė mažuma, tai turi būti pasiūstas aiškus signalas iš parlamento, kad e, šios ryties, šis rytis turi būti geresnė ateityje. Taip, aišku, tas procesas užims laiko, bet jis, e, kaip jau sakiau, ir tikrai vyksta konstruktyviai, bet labai svarbu yra, kad mūsų pasiūlymas galiausiai būtų tikrai nuoseklus ir, ir pakankamai aiškus, kad veiktų Aš visiškai sutinku su Otmaru, kad labai svarbu yra visų pirma kalbėti apie išlaikymo tą dalį. Vieni siūlo 5, kiti 25, gal vidurinis tas sprendimas būtų 15, bet tai nėra paprastas toks sprendimas. Labai svarbu yra, kad visos frakcijos sutartų, surastų sprendimą. Uh, parlamente, man atrodo, tikrai mes iki šiol dirbame labai konstruktyviai ir stengsime tą konstruktyvų požiūrį išlaikyti, kad, kad mūsų kompromisas yra tikrai būtų labai platus ir kad pasiūlymas būtų tikrai nuoseklus. <coughs> Azalba. <coughs> Dėkuoju. Yra dar daug klausimų, kurie nebuvo išspręsti, manau, kad turėtume dar pasidarbuoti tam, kad kompromisiniai sustarimai būtų geri. Taip pat yra dar nemažai kylančių bejonių, pavyzdžiui, dėl sintetinių priemonių. Manau, kad mes visi sutarėme, kad mažos tarptautinės įmonės turėtų turėti svarbų vaidmenį, jų vaidmo turi būti svarbus. Bet taip pat turėtume nepamiršti ir tų sintetinių priemonių reikėtų siekti kompromisinio susitarimo ir šią temą. Dėl e, požiūrių hierarchijos suprantu, kad e, mums visiems kyla abejonių dėl reitingo agentūrų. Ir e, į tai atsižvelgiame, atsižvelgiame ir mano pasiūlyme. Aš tikiuosi, kad mes sutarsime ir dėl jų. Na ir galiausiai pritariu minčiai, kad viešojo nuomonėje, viešojo nuomonėje yra pastebimi susirūpinimai šią temą, bet tai yra labai techninio pobūdžio klausimas ir nereikėtų, nereikėtų, reikėtų vengti neiškumo ir reikėtų kaip tik aiškinti, asmenims, reikėtų aiškinti gyventojams, kad šis dokumentas yra techninis, bet mums reikėtų siekti, kad būtų gerinta, gerinama mažų būtinių įmonių situacija per pakeitimų mm, vertybinės popieriais taisyklės ir jų gerinimą. Uh, ne, aišku, neturime tikėtis, kad visi žmonės e, iš karto supras ir suvoks, kaip ši sistema veikia, bet e, reikėtų bandyti tai išaiškinti, nes tai yra ganėtinai techninio pobūdžio dokumentas. Reikėtų vengti nesusipratimų, neiškumų dėl mūsų darbo. Dėkuoju. Dėkoju. Manau, kad tos diskusijos tikrai buvo labai veiksmingos. Yra dar neišspręstų klausimų. Yra dar tokių klausimų, dėl kurių nepasiekta susitarimo, bet ko gero susitarimas bus ir siekiame būtent tokio sprendimo. Liko mėnesis iki balsavimo ir tikiuosi, kad per šį mėnesį sugebėsime susitarti, rasti sprendimus ir pasiekti, kad didžioji dauguma pritartų šiai svarbiai iniciatyvai. Būtent taip mes galėsime prisidėti prie šio akto ir pradėsime trišalį dialogą. Mes kol kas turime darbuotis, taip ir darykime. Linkiu geriausios kloties mūsų darybiniai komandai. Ir aš tikiuosi, kad visos frakcijos taip pat prisidės prie šių diskusijų. Mes visi žinome, kad mm, šis teisės, teisėkurus pasiūlymas yra tikrai labai svarbus. Dėkuoju. Toliau perikime prie kito darbo tvarkės punkto. Pakeitimai dėl pranešimo dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. 2016 metų prioritetų įgyvendinimas. Pranešėjas Alfred Sant, žodis Jums. Dėkuoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir darbuotojams už jų pagalbą. Aš prisimu atsakomybę už e, visus taisimus šiame pranešime yra rašoma apie Europos komisijos konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas. Praėjusiais metais komisija supaprastino rekomendacijas tam, kad būtų daromas didesnis poveikis ir remdamas, rengdamas šį pranešimą. E, mes taip pat, e, rengdami šį pranešimą, mes tenkiamės skirti didžiausią dėmesį investicijoms ir supaprastinimui. Daugiau negu 330 pas, pasiūlymų dėl pakeitimų buvo pateikta ir juos bus atsižvelgta kai kurie klausimai, tokie kaip, pavyzdžiui, nutolę regionai, man yra svarbus ir nenorėčiau pakeitimų, kurie silpnintų šių regionų poziciją. Šis pasiūlymas, šį pasiūlymą rengiant, buvo suorganizuotas sustikimas su Prancūzijos banko, centrinio banko pirmininku ir buvo diskutuojama apie deficitą Europoje ir Amerikoje, buvo diskutuojama apie esamą situaciją buvo teigiama, kad nėra aišku, iš kur kilo ta skola. Europos augimas yra tiesiog e, per mažas. Taigi turime atsižvelgti į šią problemą ir į investuotojų e, nenorą investuoti. Vienas bendras e, keitimų kursas euro zonoje būtent ir yra priežastis, dėl ko investicijų yra nedaug investuotojai invest, turėtų skatinti daugiau, bet e, dėl to eurozonos situacija nebūtinai iš karto pagerės. Yra labai mažai investuojama šiuo metu ir e, eurozonoje anksčiau buvo investuojama e, daug daugiau. Eurozona neveikia pačiu geriausiu lygmeniu ir e, reikėtų stengtis prieartėti prie ankstesnių lygmenų. Taigi, reikėtų atsižvelgti į tas investicijų investuotojų problemas. Mes nebūtinai pritarėme EIFSI iniciatyvai ir jos nebūtinai matome jos veiksmingumo. Turi būti diskutuojama apie nacionalinių institucijų prisimamą atsakomybę. Pasiūlymai dėl pakeitimų, pasiūlymai dėl pakeitimų ir prašom pagerinti šią sritį komisija pasitelkia per daug eurocentrišką požiūrį. Europos strategija turi būti paremta priemonėmis, kurių reikėtų gerinti fiskalinę situaciją. Reikėtų pripažinti, kad CSR įgyvendinimas priklauso nuo nacionalinių ir regioninių institucijų. Ir į tai atsižvelgiau rengdamas šį pasiūlymą. reikėtų traukti daugiau šias institucijas ir e, jos turėtų prisijimti e, atsakomybę. Jos turi taip pat panaudoti priemonės, kurių reikia tam, kad būtų pristaikyta prie Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. Dėkuoju, ponas Ferberis. Dėkuoju, aš norėčiau padėkoti pranešėjui ir visiems kolegoms mes e, aktyviai vykdėme darybas. Ir pamatėme, kad e, nuomonės skiriasi tarp frakcijų. EPP vis dėlto pasirinko geriausią variantą, kuris naudingiausias e, rinkų ekonomikai. Matome, kad yra pažiūrėme tam tikros kritikos ir reikėtų vengti, kad tuos konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos uh, pakenktų pažangai. Bet šalis turėtų norėti keisti situaciją. Ir mes pasisakome prieš Europos lygmens naujų indikatorių naudojimą. Labai svarbu ir toliau tęsti darbą su struktūrinėmis reformomis. Jos yra labai svarbus EPP, reikėtų skatinti investicijas, privačias ir viešasias investicijas. Taip pat Europos komisija turėtų daug skirti dėmesio šiai sričiai. Tai yra viena iš svarbių temų. Mes turėtume skatinti ilgalaikės investicijas Bet mūsų likšaliniai teisės aktai e, pasiekia atvirkštinį poveikį. Ir mes turėtume įgyvendinti įsipareigomus, kurios prisimėme EFSI kontekste. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie viešuosius e, išteklius ir biudžetą. Tai yra problematiškas rytis, todėl kad e, įgyvendinant tos prisimtus įsipareigojimus, yra pažeidžiama daugiau negu 160 standartų reikalavimų ir e, nėra jokių sankcijų, nepasitelkiamos jokios sankcijos. Taigi, akivaizdu, kad e, reikėtų dar e, gerinti situaciją. Mums svarbu, kalbant apie tas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, kad veiksmingumas būtų didinamas. Norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad atsižvelgė į šią idėją. E, būtent galvoju apie tai, kaip reikėtų gerinti ekonominę politiką Europoje. Konvergencija nėra žemyn einanti tendencija. Reikėtų pagalvoti apie geresnius parametrus ir apie gairias, kurių reikėtų laikytis, kurie kryptimi reikėtų eiti, todėl kad kiekviena valstybė galėtų siekti naudos. Taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad galų gale kompromisą pasiekėme. Tam prireikė nemažai laiko, bet tą laiką gerai uh, E, panaudojame. Taigi dėkoju pranešėjai, todėl kad kompromisiniai e, susitarimai tikrai atitinka mūsų prioritetus. Taigi mes e, pritarsime kompromisiniams pasiūlymams ir mes, manau, manau, kad mūsų pasiūlymas bus tikrai labai geras. Ačiū, puiku. Joachimas Tarbatė. Ačiū. Jau anksčiau esu išsakęs esminius e KR frakcijos prieštaravimus. Ponas e, Ferberis e, pažymėjo, kad 161 kartą buvo pažeistas stabilumo ir augimo paktas e, kas kartą, kai duodami e, įsipareigojimai, nacionalinės vyriausybės vadovaujasi savo interesais. Ir mes visuomet e, atsidursime toj pačioj situacijai. Ekonomikos ir pinigų sąjungoje visuomet susidurs su tom pačiom uh, E, problemom ir e, e, vyriausybės turi laikytis kartu, nes kitaip PPS tiesiog suirs. Matėme kad kai, kai kuriuose valstybėse euras kaip bendra valiuta yra nuvertintas, kaip Vokietijoje kitur pervertintas. Tai nereiškia, kad su pranešėju nesutinku. Tas pranešėjas sako, kad valiutų e, sąjunga e, nėra optimali erdvė. Pranešėjas nurodo kai kurias priemonės per koordinavimo politiką, kuri galėtų tapti tokiu standartiniu keliu, kai ir tam nepritarė. Manome, kad tai, kas vyko iki šiol, rodo, kad tai tiesiog neveikia. Politikos pasiekmes yra tokios. Jei šalis eina skirtingais keliais, Tai ir, aišku, kiekvienas sako, kad visos kitos turi daryti taip, kaip mes darom. Ir e, tuomet taip viskas ir vyksta, kad ponė Merkel visiems kitiems primeta taupimo politiką. Visos šalis turi viena prie kitos e, derintas. Aišku, jeigu pane Merkel laikysis e, tik tai savo pozicijos, tai visos kitos turės koreguoti savo politiką, bet kitos nenori to daryti. Ir su tą dilemą nuolat susidurėme ekonomikos ir pinigų sąjungoje. Ir na, pasiekmes yra tokios, kad kurį laiką tos šalis gali eiti keliu link stabilumo, gali laikinai nedalyvauti valiutos sąjungoje, tos problemos nebūtų, jeigu nebūtų euro, kuris turi būti tai vestų įvertinimą. Nu, iš tiesų mes turėtumėm atsižvelgti savo politikoje tą problemą, turime bandyti ją spręsti. Iš tiesų tas kelias e, tiesiog klaidingas ir e, turi būti laikina galimybė nedalyvauti e, Lietuvos sąjungoje, susigražinti nacionalinės ekonomikos konkurencingumą ir tuomet reikėtų pagalvoti apie bendrą paskolų nurašymą, kaip kad TVF siūlo Graikijos atveju, nes iš tiesų e, tai turi būti darbo atvirkėje, kad e, šalis galėtų toliau plėtoti um, savo pačių veiklos modelį kuo skiriasi pranešėjo ir kaip pozicija, tai kad jūs laikotės tos dogmos, kuri, kaip įrodyta, neveikia, o EKR e, nori eurozonos nariems sutikti galimybę e, kovoti su nedarbu savo šalise, susigražinti prarastą konkurencingumą. Nuolat kalbame apie tai, ar geriau žvelgti tikroviai į, į akis ir uh, pasakyti, kad e, kai kurios šalis e, yra e, priverstos, buvo priverstos patekti į tokias sudėtingas aplinkybės, jeigu jos nebūtų priverstos būti eurozonos narėm, tai nebūtų atsitikę. Anastojas, nesu šešėlinės pranešės, vis dėlto liberalų frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad uh, bendros valiutos ir eurozonos stiprinimas, aišku, turi e, privalumų integruota bendra e, e, rinka, rodo, kad atsiradus bendrai valiutai ta integracija padidėjo. Visgi buvo žingsnių ir atgal, mus tai labai neramino pavyzdžiui, vertėjas grandinės integravimas. Na, statistiniu požiūriu matome, kad tai mažėja. Klausimas yra toks. Kiek bendram yra mūsų ekonomikos ir pinigų politika gyvenant euro, eurozonoje. Visuomet mintis buvo tokia, kad turėtų būti bendra politika. Ir kaip sakė panas Tarbatė, akivaizdu, kad ES, ES valstybėse narėse nėra bendros vizijos dėl to, kaip turėtų atrodyti bendra ekonomikos ir pinigų politika. Pavyzdžiui, kalbant apie priekybos balansą, priekybos balanso perteklių. Uh, kai kas įsivaizdavo, kad e, centralizuotas e, kišimasis e, padės sumažinti priekybos balanso perteklių. O ir nereikės tuomet pasikliauti vien tik tai tuo, kad rinka pati susireguliuos mes e, liberalai tikrai esam sutrupinę tuo, kad nežūktų tokia politika, nes pagrindinis e, dalykas yra konkurencingumas ir vien, vien e, fiskalinė biudžeto politika negali to užtikrinti, ko trūksta dabartinėse diskusijose. Tai kalbos apie technologijų trūkumus, kaip tai išspręsi. Parlamente nepakankamai kalbam apie tai, ką būtų galima padaryti be atlyginimų mažinimo, nes yra daug nenoro tai daryti, o tai liečia daug sektorių. Klausimas e, e, Kila toks, kaip to šalis galėtų būti konkurencininkos e, tarptautiniu. Pavyzdžiui, ekonomikos politika vien tik tai to nepasieks. Bėda yra ta, kad ES lygmenių ir valstybėse nerėse nepakankamai apie tai kalbama reikėtų įsigilinti, koks būtų poveikis, bet e, vis dėlto akivaizdu, kad e, visi, kas dalyvauja, tai turėtų daryti savanoriškai, turi e, parodyti įsipareigojimą tai daryti. Ir mūsų šešėlinis pranešėjas yra pateikęs pakeitimų pasiūlymų būtent dėl to. Ačiū, guoja panas Jėga. kolegė Paloma yra išvykusi į Kiniją su guoja delegacija. Ji, ji perdavė man savo pastabas. Pirmoji yra tokia, neoliberalios e, politikos idėjos negali išspręsti krizės, nedarbas ir toliau didelis, e, vis daugiau skurdo. vis daugiau dirbančių skurdžių, nes mažinami atlyginimai ir toks yra veidmainystės rezultatas. Atrodo, kad kai kurios valstybės viena vertus vykdo taupimo politiką, dėl to negali investuoti, kita, kita vertus e, mažinama struktūrinių fondų e, finansavimas, e, konkrečiai Ispanijai, Portugalijai. o euro tikslų tiesiog neįmanoma pasiekti, nes e, daugelis valstybių negali vykdyti. Taip, kita vertus, e, e, vykdomas privatizavimas, griaunama gerovės valstybė ir yra neuž, neužtikrintas darbas neužtikrintos darbo, darbo vietos ir iš tiesų tų tikslų nepasiekiama, o būtent to ir siekta euro. Ir pasiūlytos taisyklės skirtingai veikia skirtingas valstybės. Ir paskutinis dalykas, ką noriu paminėti, tai galimybė demokratizuoti ekonominę valdyseną, siekiant traukti parlamentus. Pats dalyvavimo principas labai svarbus Anot pranešėjo, vienintelis būdas procesui demokratizuoti tinkamai e, yra suteikti galimybę e, vyriausybėms, parlamentams e, spręsti, kokia turi būti jų politika, bent apie, apie plėtrą. Tad tokios mano kolegos pastabos, kurias norėjau perduoti. Ponas Rutas. Na, aš e, manyčiau, kad e, tai, į ką susitelkta, investavimą, tai yra svarbu, norėčiau pagirti pranešėją, nes iš tiesų reikėtų e, dindinti investicijas, kreipti dėmesį į vairinimą, kreipti dėmesį į žmogišką kapitalą. Tai labai teisinga, daug metų sakome, kad ES politika turėtų kur kas labiau siekti skatinti investavimą. Pranešimas tuo požiūrį netinkama linkme Um, Toliau pastaba dėl to, kad reikia siekti užkirsti kelią atlyginimų mažinimui, standartų mažinimui, tai labai svarbu. Didėjantį nelikybę, socialinė atskirtis, kova su, su skurdu, visos šitos nuorodos labai svarbios ir jos yra pranešime. Žinoma, norėtumėm, kad pranešime būtų pripažintos nesėkmės ir trūkumai e, vyriausybinio sistemų. Na, suprantu, kad galtinis sutarimas buvo toks, kad sunku buvo tai įtraukti, vis dėlto mes ir toliau norėtumėm, kad tai atsirastų, aišku, e, sunku rasti e, Mm, geresnės pusiausvėros politikos derinių esant dabartiniai sistemai dėl kompromiso D ir, ir B. E, e, tai, ką sakė mūtų frakcija, buvo į, įtraukta į kompromisą, tai yra būtinybė išlaikyti aplinkosauginius tikslus e, rekomendacijose konkrečiom šalim ir toliau pereiti nuo darbo apmokestinimo prie aplinkosauginio apmokestinimo ir tai kompromisuose yra. Ir, tikimės, kad tie elementai nedings balsuojant dalimis. Mūsų frakcijai tai yra labai svarbu. Aišku, kai kurie tų elementų buvo ir rezoliucijoje patvirtintoje prieš šešias mėnesius. Ačiū Marko Valė. Dėkuoju, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už įdėtą darbą. Jis tikrai norėjo, kad parlamentas susitartų dėl tų kiekvienai konkrečiai šaliai rekomend... skirtų rekomendacijų. Tikrai svarbu, kad būtų pasiektas sutarimas, nes parlamentas, taryba, apskritai Europos Sąjunga yra susiskaldžiusi, šio, kalbant apie šią temą. Uh, Dažnai situacija dar labiau pagerinama, pabloginama, todėl kad nėra um, pasitelkta aiškaus apibrėžimo priemonių, tų priemonių, kurios galėtų būti panaudotos uh, šalyse, Europos šalyse, Eurozonos šalyse, kuriuose dar nesibaigė krizė. Nėra mm, kalbama tame dokumente apie komisijos uh, E, sprendimus susijusius su, su struktūrinės reformomis, taupimu ir privačiomis investicijomis. Šis receptas vis dėlto tikrai nepadėjo išbristi iš krizės. Šios priemonės dar labiau didino socialinę krizę ir dėja matome, kad ir rinkėjai reaguoja į situaciją mm, vis ekstremaliau e, krypsta į kurią nors politinę pusę, pasitelkia kraštutinės pažiūras ir ko gero dėl to yra kalta ši politika, kurią ir toliau mes taikome, kurią jūs taikote, e, nekritikuodami tokių pranešimų kaip šis, nes e, kaip tik reikėtų keisti valdymo sistemą. Manau, kad reikėtų labiau pabrėžti klaidas, tos sistemos klaidas, e, pinigų sąjungos klaidas. Nėra pakankamai kritikos, nėra pabrėžiama, kad e, e, pinigų sąjungoje yra daug problemų susijusių su pusiausvyra. Pavyzdžiui, tai pasakytina pavyzdžiui apie perviršį Niderlanduose ir Vokietijoje. Deja, tie e, disbalansai labai kenkia valstybėms Europos parlamentas e, turėtų pabrėžti, kur yra pagrindinė realiosios ekonomikos problema. E, tai iš tikrųjų yra e, tas disbalansas, kuris atsiranda dėl ekonominio perviršio. Ir tai yra taip pat problemos susijusios su socialiniais klausimais, kuriuos minėjau anksčiau. Taigi manau, kad Europos parlamentas vėl nepasinaudojo proga siekti pokyčių, vėlgi nepasinaudojo proga gerinti mm, pinigų sąjungą. Kol jūs neapibriežta konkrečių problemų, tokių kaip, pavyzdžiui, euras, e, aš manau, kad mes tikrai nepa, nežbrisime šios krizės. Ir toliau ieškosime tokių nenaudingų, beprasmių kompromisų, dėl kurių euro, euras tik dar labiau silpnėja. O mano frakcija EKR norėtų, kad būtų galima išeiti, pasitraukti iš pinigų sąjungos. Tokios priemonės reikėtų valstybėms, kurios susiduria su komisijos netinkama taikoma politika. Nėra atsižvelgiama į infliaciją ir e, į kitus e, e, kriterijus valstybėse ir manau, kad dėl to yra labai sunku pasiekti uh, kompromiso. Taigi tikrai reikėtų apskritai panaikinti euro zoną. Tokia būtų mūsų pozicija ir aš tikiuosi, kad šis parlamentas anksčiau ir vėliau tai suvoks, nes tai jau suvokia mūsų piliečiai. Ačiū, NF, panas Planoje. Tai tuome žodį vėl suteiksiu pranešėjui. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju dar kartą visiems šešėliam pranešėjam ir kitiem kolegom, kurie dirbo kartu su mumis dėl šio pranešimo. Išklausiau tikrai nemažai argumentų per šį procesą daug tikrai gerbtinų iš akademinio požio taško, ypač dėl eurozonos, visą kitą kritiką ir panašiai. Tačiau mūsų darbas dėl šio, dėl šio pranešimo buvo skirtas nesugrįžti prie kūrimo klausimų, bet galvoti apie tas ribojančias sąlygas, kurios yra reikalingos mm, kad mintis buvo pateikti idėjų, minčių, rekomendacijų kad būtų galima formuoti politiką kiekvieniems metams pras, daug prasmingiau, tinkamiau. Ir man atrodo, kad mm, žiūrint į DCSR iš investavimo požio taško, tai yra prasminga. Mm, dauguma problemų, su kuriamis susidurėme, yra susijusios su tuo, kas ir jau buvo pasakyta dėl investavimo. Tai yra susiję ne vien tik tai su eurozona, Tai yra susijęs su bendrai, su kapitalistinė ekonomika visame pasaulyje, ypač JAV. Ir jeigu mes teiksime, kad mm, Europa yra optimali e, zona, tai jau čia argumentas bus pernelik toli nuėjęs. Įvertinus visą tą mm, pagreitį, visas tas investicijas eurozonoje, Jeigu pažiūrėtumėm ir į privatų ir valstybinį sektorių, kiekvienais metais, man atrodo, kad iš tikrųjų labai svarbu yra gerinti ekon, to, to zonos bendrą ekonomikos, socialinės ryties veikimą, veikimą bendrai. Ir todėl mes ir siekėme tų kompromisų, kuriuos šiandien jums pateikėme. Aišku, mes nesprendėme tų fondamentalių fundamentalių oros zonos kūrimo problemų. Mes nežiūrėjome į tas ištakas, mes žiūrėjome į tuos dalykus, kas aktualu šiame pranešime, mes žiūrėjome, žiūrėjome į tuos politikos sprendimus ir veiksmus, kurie būtų svarbus dabar, kas būtų reikalinga, kas būtų optimalu, kas būtų neoptimalu. Ir todėl ir buvo tokiu būdu viskas pristatyta ir dėl pakeitimų taip pat. Kindai. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjams, žešėlėms pranešėjams už jų atliktą darbą. Man atrodo tikrai prasmingi kompromisai ir e, šiandien po pietų mes prie jūsų grįšime. O šią posėdžio dalį baigėme. Ačiū.